E, daly ketina pateikti naują rinkos stebėsinos mechanizmą artimiausioje ateityje. Dėkuoju Jums už šią rezoliuciją. Dėkuoju komisarai. Jūsų pasisakymas baigė diskusiją šią temą. Balsuosime dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos rytoj vidurdienį. Ačiū. O dabar eikime prie kito darbo atvarkės punkto. pranešėja ponė Rivazy. Pranešimas dėl gripo H1N1 valdymo. Ir suteiksiu žodį pranešėjai keturioms minutėms. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Tik norėčiau priminti, kad 2000. 2009-aisiais nuo šio, šio gripo viruso pirmieji atvejai buvo užfiksuoti kovo mėnesį ir buvo birželio mėnesį paskelbtas šešto lygio epidemijos pavojus. Ir buvo imtasi tam tikrų priemonių ES, tarp jų ir buvo pradėtos labai e, daug kainuojančios vakcinacijos kampanijos, tačiau ne visuomet jos buvo būtinos ir jos buvo neproporcingos pačiai situacijai. Visuomet labai svarbu atsižvelgti į tai, kokio rimtumo yra padėtis, reikia atsižvelgti į E, nukentėjusių, susirgusių, mirusių asmenų skaičių. Ir reikia pastebėti, kad būtent šiuo atveju tas skaičius nebuvo toks jų didelis lyginant su mirštamumu nuo sezoninio gripo. E, priminsiu dar kartą, kad kai kurios valstybės ėmėsi tikrai neproporcingų ir labai brangių priemonių. Pavyzdžiui, išlaidos Didžiojo Britanijoje sudarė uh, daugiau nei 1 milijoną eurų, o prancūz... daugiau nei 1300 milijonų eurų, o Prancūzijoje 990 milijonų eurų. E, noriu padėkoti visiems kolegom, kurie pateikė savo pasiūlymus dėl pakeitimų šiam pranešimui ir tikiuosi, kad visi kartu parengsime gerą pranešimą, kuris padės atstatyti pasitikėjimą Europos sveikatos priežiūros sistema. Noriu akcentuoti kelis dalykus - bendradarbiavimą, skaidrumą ir sąveika. Bendradarbiavimas. Ką reikėtų daryti tuo klausimu? Akivaizdu, kad turime dirbti visi kartu, tačiau taip pat reikia ir lankstumo, reikia parengti tam tikrus planus, kurie turi būti gyvenami gripo atvejais, tačiau juos įgyvendant reikia bendradarbiauti, vis dėlto jie turi būti ir nepriklausomi. Ir taip pat, aišku, labai svarbu teikti savalaikį informaciją. Jei būtumėm turėję tokias sistemas, tokius planus, mes būtumėm tikrai sutaupę daug lėšų. Taip pat labai svarbu išsiaiškinti, kam tenka kokia atsakomybė sveikatos priežiūros ir valdymo srityje. Taip pat svarbu išsiaiškinti, ar nėra problemų dėl pandemijos apibriešties. Galbūt apibriešti reikia taisyti ir reikėtų atsižvelgti į lygos sunkumo elementą. Taip pat labai svarbu, kad būtų gaminama pakankamai vakcinų, tačiau vakcinų gamintojai turi būti atsakingi už vakcinų patikimumą ir už jų kokybę. Valstybių narių negalima e, kaltinti e, antrinio veiksmingumo, sakykime, tam tikrų trūkumų, nes labai dažnai tai turėtų būti gamintojų prievolė. Taip pat labai svarbu, kad gydimas būtų vykdomas nepriklausomai nuo gamintojų, nuo farmacijos įmonių. Taip pat labai svarbu yra skaidrumas, kaip jau sakiau, labai svarbu užtikrinti skaidrų vakcinų naudojimą, jų įsigijimą Turiu pasakyti, jog tenka apgailestauti, kad iki šiol nėra pakankamai stebima padėtis ES, trūksta tokių stebėsenos priežiūros agentūrų. Ir būtent tai norėčiau pasiūlyti, nors, kiek žinau, mano pasiūlymas turbūt nesulauks didelės paramos. E, labai taip pat svarbu būtų stebėti, kaip vakcina veikia vaikus. Kol kas šioje srityje trūksta duomenų. E, buvo nustatyta, kad e, kai kurie žmonės neigiamai reagavo arba buvo pastebėtas didelis šalutinis poveikis, reakcija į vakciną, į joje esančias medžiagas. Tačiau vis dėlto tie duomenys nėra išsamus ir stebėsinos dar trūksta. Taigi prieš naudojant vakciną reikėtų palaukti galbūt ir surinkti išsamesnius mokslinius duomenis. Ir vienai par kitaip, peržiūrint duomenis, reikėtų nepamiršti, kad svarbiausia yra vartotojų, pacientų interesai. Dėkoju, dar keli kolegos paprašė žodžio. Nežinau, ar tikrai galėsiu visiems leisti pasisakyti. Na, vienai par kitaip aš jūs nutrauksiu, kai baigsis jums skirtas laikas, nes turime laikytis taisyklių. Taisyklės yra labai aiškios. Leisiu pasisakyti penkiem kalbėtojams. Visų pirma, ponė Dievau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ar Europa sugebėtų um, susidoroti su pandemijos atveju? Taip, bet reikia taip pat rašyti ir žodį bet būtent, nes veikiama vis dar nenuosekliai ir nesolidariai. Aš kaip šešėlinė pranešėja uh, noriu pasakyti, kad reikia eiti dar toliau, reikia siūlyti konkrečius veiksmus siekiant apsaugoti piliečius. Ir piliečiai, reikia pasakyti, tikrai prarado daug pasitikėjimo, sveikat, kalbant apie sveikatos apsaugos sritį dėl šio atvejo. Ir reikia sistemiškai stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, koordinuoti sveikatos tarnybų ES darbą taip pat rizikos lygmenį vertinti, kurti vakcinavimo strategijas. Pranešimas yra geras, sveikinu pranešėją, tačiau labai svarbu pasirūpinti tuo, kad valstybės narės iš tiesų prisijimtų e, savo atsakomybę ir toliau gyventintų e, savo turimas kompetencijos įgaliojimus. Ponas Tabodį. Dėkui. Ačiū, ponė pirmininkė. Per 2009 metų pandemijos atvejį valstybės narės iš tikrųjų parodė gerą pasirengimo lygį. Bet sutinku su pranešiai dėl to, kad nebuvo koordinuojami veiksmai. Būtent to trūko. Sem baloldali vagy jobboldali H1N1-es vírus,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 jie, kokio sunkumo yra susirgymai. Tik kai visą tai žinosime, galėsime imtis vienodų veiksmų. Pone Janu Kudakis. Dėkoju. E, daugiau kaip prieš metus keletas parlamentarų susirinkome Briuselyje, e, galvodami, ką galėtume nuveikti kovodami su gripu H1N1. Iš to sustikimo susidarė įspūdis, kad pernelyg daug skirtingų nuomonių šiuo klausimu. Ir šią prasme aš manau, kad mes praradome e, buvusią galimybę. E, pranešimas e, E, yra gana prieštaringas ir sukuria saugumo iliuziją, o iš tikrųjų mums reikėjo bendro požiūrio ir bendro pagrindo. Tuo tarpu dabar turime pranešimą, kuriame yra kažkas įvardyjama ir kažkas sugėdyjama. Taigi tas e, pranešimas yra daugiau politinis negu kad praktinis. Dėkui dabar ponė Figureido. Ne, ji nenori žodžio. Tada ponas Ferreira. Dėkuoju, pirmininkė. Tarptų uh, e, pamokų, e, kurias išmokome kovodami su H1N1 gripo protrukiu, yra tai, kaip e, visuomenės sveikatos institucijos savo veikloje E, privalo apriepti platesnį veiksmų ratą, tame tarpe e, nepriklausomai vertinti farmacijos pramonės e, veiklą ir taip pat geriau ištirti antivirusinius vaistus, kurie yra prieinami, geriau įvertinti riziką ir taip toliau. Visa tai yra susijęs su preventyvinė medicina. E, mes turime taip pat gerinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių tarnybų ir taip pat tarp tarptautinių ir regioninių institucijų. Dėkoju dabar e, žodis ponui Paška. Pirmininkė, kolegos, 2009 m. E, balandžio mėnesį Meksikoje buvo pirmą kartą pranešta apie keulių gripo protrukį tarp žmonių. Toliau išsivystė gripo pandemijos scenarius ir e, e, prie to prisidėjo ir pasaulinė e, sveikatos organizacija ir ELPKC. Dėl to buvo sumanyta gaminti kiek galima daugiau vakcinų. Ir štai Čekijos Respublika nusipirko daugiau kaip vieną milijoną vakcinos dozių, kurios buvo pristatytos iki 2010 metų pradžios, bet kai gyventojai buvo įtikinėjami e, vakcinuotis, e, jie to nedarė. Nepaisant to, kad e, rezultatai nebuvo labai baisus, tiek sveikatos organizacija, tiek ir ELPKC toliau laikėsi savo nu, nuomonės. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Pone Zaborska, noriu padėkoti už e, išsamų pranešimą. Ten kalbama apie E, reakcija į gripo protrukį ne tik Europos, bet ir globaliniu mastu. Ten kalbama taip pat apie reikiamas priemonės, kad nepaskartotų 2009 metų padėtis. E, tai, kad buvo pranešta tas pandemijos protrukis yra tikras skandalas. Valstybės narės, tame tarpe ir Slovakija, išleido milijardus eurų, kad apgintų savo gyventojus nuo neegzistuojančios grėsmės. Būtų įdomu sužinoti, kas iš to gavo naudos ir kas už tai yra atsakingas. Pranešime pasigėdau štai ko. Pasiūlymo e, įvesti asmenės atsakomybės elementą nes tos e, atsakomybės nebuvimas e, sklinda greičiau negu kad gripas. Pone Vestlund. Ačiū pirmininkė. Manau, mes visi sutarėme e, ir pritarėme tam, kad įvairiose šalise buvo įvairių rekomendacijų ir tai tikrai mus klaidina. Visuomenės sveikatos komitete per posėdį lankėsi Švedijos sveikatos ministras. Priminsiu, kad Švedija tuo metu pirmininkavo Europos Sąjungai ir buvo daug dėmesio skirta būtent šio klausimo svarstymui. Taip pat per tą sustikimą mes uh, susitikome ir su Europos epidemiologijos agentūra, tačiau abiejų institucijų atstovai patikė visiškai prieštaraujančią informaciją. Vieni sakė, kad reikia vakcinuoti, kiti sakė, kad tai būtų pavojinga. Tad visa pateikta informacija tikrai buvo prieštaringa. Kaipgi spręsti tokias problemas, kaipgi praktiškai valstybės narės sprendė šią problemą. Mano šalyje paklausa vakcinai buvo tikrai didžiulė ir sveikatos centrai atvėrė duris, jie bandė padėti žmonėm, tačiau ne visi centrai turėjo vakcinų ir negalėjo skiepyti žmonių. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Pone Roitova. Ačiū. Pirmininkė, nurimus kovoms jau akivaizdžiai matome, kad investavome milijardus eurų kovai su H1N1 ir tik dabar suprantame, kad tos išlaidos buvo nebūtinos, jos buvo per didelės. E, tikrai įdomu paminėti Lenkijos atvejį, nes Lenkija nepasidavė spaudimui, e, jie nepirko vakcinų ir jų šalyje. E, E, šios lygos atvejų ir mirčių skaičius nebuvo didesnis nei tose šalise, kurios pirko vakciną ir kurios skiepijo savo gyventojus. Tikiuosi, kad visi pasimokysime iš šio pavyzdžio. Aš suprantu, kad vakcinos yra labai svarbi priemonė, tačiau jos taip pat kelia tam tikrą pavojų ir į tai reikėtų atsižvelgti. Dėkoju. Pone Strėla. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau buvo išsakyta abejonių dėl to, ar vakcina iš tiesų veiksminga buvo prieš H1N1 virusą. Piliečiai labai pagristai kėlė tokius klausimus, nes 2009 metais buvo um, valstybėse narėse pradėta vykdyti informacinė kampanija, tam išleista labai daug pinigų, taip pat ir vakcinai Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė, jog susidurėme su pandemija ir paskui staiga įvyko visiškai priešingai 2010 metais praktiškai niekur negirdėjome kalbant apie H1N1 virusą. Taigi dėl to piliečiams ir kyla klausimų. Ar iš tiesų kelta per nelik daug triukšmo dėl nieko, ponė Strela nutraukiama, viršijo savo laiką, ponė Kalinbach dabar ir paskui um, kalbėtojų raunas baigiamas. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama komisarė, manau, kad turime pasidžiaugti šiandien tuo, kad H1N1 netapo tokiu, tra... netapo tokiu tragišku atveju ir susirgymų nėra tiek daug. Ta krizė parodė aiškius prieštaravimus ES sistemoje. Vyko, buvo darinamos skirtingos strategijos, taikomi skirtingi veiksmai, bet visgi aišku, kad reikia bendradarbiavimo ES lygmenių, o pamatėme, jog tikrai dar yra ką nuveikti šioje srityje. Nekarta buvo reikalaujama didinti piliečių pasitikėjimą mumis. H1N1 krizės valdymas parodė, kad trūkumų dar tikrai yra, taigi ateityje reikia geriau koordinuotis veiksmus tarpusavyje. Ačiū, ponia Kalenbach. Baigėme kalbėtojų sąrašą ir paskutinę žodį tars ponia komisijos narė Damanaki. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Rivasi, pranešėjai, už parengtą pranešimą, kuris iš tikrųjų vertingai prisideda prie mūsų pastangų pasimokyti iš 2009 metų pandemijos. Sutinku su jumis, kad e, turime iš tos pandemijos pasimokyti ir kad turime kritiškai įvertinti mūsų reakciją. Siekdami užtikrinti, kad Europos e, piliečiams e, nekiltų tokių grėsmių, turime tobulinti savo pasirengimą ir geriau valdyti grėsmės sveikatai. Europos e, Sąjungoje jau egzistuoja pakankamai gebėjimų kovoti su gripo pandemija. Europos komisija nuo 2000 metų finansavo daugiau kaip 50 mokslinių studijų gripo srityje ir investavo daugiau kaip 150 milijonų eurų tam. Ir Europos vaistų agentūra ir ELPKC pandemijos metu teikė savo patarimus, remdama valstybių narių ir visos sąjungos veiksmus. Komisija taip pat padėjo valstybėms narėms susiduroti su grėsmėmis per ES saugų, e, sveikatos veigos komitetą. Tačiau sutinku su pranešimo mintimi, kad mūsų reakcijos įvertinimai labai aiškiai rodo, kad buvo ir trūkumų, ir iššūkių, kuriuos reikėtų spręsti. Čia patenka taip pat ir tokias problemas kaip pandemijos vakcinos pirkimai, vakcinacijos strategijų geresnio koordinavimo būtinybė, būti e, lankstesniems, rengiant pasirengimo planus. Reikia geriau valdyti bendravimą su visuomenė. Komisija, remdama mokslo tyrimo agentūras draugės su valstybėmis narėmis yra pasirengusi spręsti tas problemas. Šios iššūkius mes bandysime spręsti pasiremdami dviem iniciatyvom. Pirmiausia, sveikatos saugos iniciatyva, kuri bus paskelbta iki šių metų pabaigos. Ten bus kalbama apie bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimą. Ir antra, komisija inicijuos bendrą pirkimo mechanizmą pandemijos vakcinoms pirkti toms valstybėms norėms, kurios norės prisijungti prie šio mechanizmo. Tai užtikrins minimalų vienodo prieigos lygio užtikrinimą visiems ir taip pat leis pasiekti geresnių sandorio sąlygų. Komisija remia pranešėjos raginimą pateikti tokias iniciatyvas. Komisija taip pat prisidės prie tolesnių mokslinių e, tyrimų, kad e, galima būtų tarp kitų dalykų pagerinti ir pačią vakciną. Antra, e, sutinkame su problemomis dėl skaidrumo ir nepriklausomumo, kurie keliami pranešime Mes manome, kad čia reikia tikrai padirbėti. E, komisija ir toliau ketina bendrai dirbti, tobulindama procedūras, e, kurios numato interesų deklaravimo mechanizmą. Toliau turime draugė siekti bendro tikslo, kad geriau būtume pasirengę apginti savo piliečius nuo ateities grėsmių sveikatos srityje. Dėkoju komisariai. Baigsime šio darbo tvarkės punkto nagrinėjimą. Balsuosime dėl rezoliucijos projekto rytoj vidurdienį.